Allora, ritorniamo alle votazioni. Sugrįžtame prie balsavimo. Ir pirmiausia, balsuosime dėl trijų rezoliucijų, dėl daugiametės finansinės programos ir nuosavų išteklių. EFD frakcijos pasiūlymas pirmojo ketvirtojo pastrapkas už prieš sveikę atmestą. Antroji dalis tos pačios pastraipos, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Septintoji pastraipa iš dviejų dalių. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Antroji dalis, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau balsuosime dėl rezoliucijos projekto. Vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau periname prie AKR frakcijos pateikto rezoliucijos projekto. Dėl jo balsuosime vardiniu būdu. Būdu, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau teikiu balsuoti penkių frakcijų pateiktą rezoliucijos projektą. Pirmasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Antrasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Trečiasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Toliau Trečioji pastraipa iš penkių dalių ir dėl visų balsuosime vardiniu būdu. Taigi pirmoji dalis - balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Antroji dalis - galime balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau trečioji dalis - Balsuojame. Balsavimas prasidėjo. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Ketvirtoji dalis. Galite balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Penktoji dalis. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Ketvirtasis pakeitimas, kas už. Prieš susilaikę atmesta. Penktasis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikę atmesta. Šeštasis pakeitimas, kas už, prieš susilaikę atmesta. Dabar balsuojame dėl visos rezoliucijos visais patvirtiniais pakeitimais. Vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau periname prie rezoliucijos projekto dėl ES prekybos darybų su Japonija. Honorevole Lamassur. Ponas Lamassur. Taip dėkoju, ponė pirminkė. Dėrybos dėl finansinės programos prasidėjo prieš kelias mėnesius tačiau tik kitoje vadovų taryboje pirmą kartą šis dokumentas bus svarstomas tarp ES vadovų. Ir mes e, ta, ką tik e, patvirtinome penkių frakcijų pateiktą rezoliuciją. Šioje rezoliucijoje yra išdėstyti išdėstytos vadinamosios raudonosios linijos. Ir Europos parlamentas ką tik suteikė labai aišku mandatą ponui Šulcui, kuriuo jis galės pasinaudoti per darybas e, vyksinčias kitą savaitę. Džiaugiuosi, kad šis dokumentas buvo patvirtintas didelė balsų dauguma ir dėkoju kolegoms už paramą. Grazie, onorevole Lamassur. Dėkoju gerbiamajam ponui Lamassurui. O dabar balsuojame dėl ES darybų, dėl prekybos su Japonija. 11 pakeitimas, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 12 pakeitimas, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Pirmasis pakeitimas, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas atmesta. Ketvirtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Penktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Šeštasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Septintasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Trečiasis pakeitimas, varnės balsavimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Aštuntasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Toliau devintasis pakeitimas, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau antrasis pakeitimas, vartinis balsavimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Dešimtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Toliau balsuojame dėl visos rezoliucijos. Varnys balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau periname prie pasiūlymų dėl rezoliucijų dėl Bisau Gvinėjos. 21 e, paragrafas, vartinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 22 pastraipa, vardinis balsavimas, balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 23 pakeitė, trečioji pastraipa, vardinis balsavimas, balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau 26 pastraipa, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Dabar balsuojame dėl rezoliucijos, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau pereiname prie rezoliucijos dėl Sudano ir Pietų Sudano. Pirmasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Dabar balsuojam dėl dokumento, kas už prieš susilaikę patvirtinta. Toliau periname prie rezoliucijos dėl ES ir Kolumbijos bei Pirų priekybos susitarimo. 14 pakeitimas, kas už prieš susilaikę patvirtinta 15 pakeitimas, vardinis balsavimas, balsavimas baigtas, atmesta. Toliau 16 pakeitimas, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti, balsavimas baigtas, atmesta. 17 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 18 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Gerai, pasitikrinkime. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Dešimtoji pastraipa iš dviejų dalių. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Devynioliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Dvidešimtasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Antrasis pakeitimas, vardinis balsavimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 21 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Toliau trečiasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Ketvirtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Penktasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Šeštasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Dvidešimt antrasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Dvidešimt trečiasis pakeitimas, vardinės balsavimas, galite balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau 24 pakeitimas, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 25 pakeitimas, vardinis balsavimas, balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 26 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Septintasis pakeitimas, vardinės balsavimas, balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 27 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 28 pakeitimas, vardinis balsavimas, galite balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau 8 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Devintasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Dvidešimt devintasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Dešimtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Vienuoliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Dvyliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Triliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Toliau vardiniu būdu balsuosime dėl visos rezoliucijos. Pradedame balsuoti, baigiame balsuoti. Patvirtinta. Toliau periname prie Salafrankos e, pranešimų dėl ES e, specialiojo atstovo žmogus teisų klausimais. Ponas Havat nori pateikti pakeitimą žodžiu. Dėrybos dėl, dėl šio pakeitimo vyko tik tai šį rytą ir dėkuoju ponui Salafrankui už tai, kad jisai sugebėjo man pritarti ir dėkuoju ponui Donskui, ponui Čips iš Alde frakcijoje. Džiugiuosi, kad mes uh, susitarėme ir mes nusprendėme atsimti visus pakeitimus, e, socialistų frakcijos pakeitime po žodžio human rights ir iki žodžio in the light of the agreement uh, of 2011. Taigi mes padalinsime tiesiog skirtingai e, savo pakeitimą ir po susitarimo su ponus Lafranka aš atsimsiu antrąją dalį ir rekomenduoju parlamentui pritarti pirmąjį pakeitimo dalį. Puiku, jeigu niekas tam neprieštarauja, todėl dėl to ir balsuosime, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Balsuojame dėl visos, e, viso dokumento, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau periname prie rezoliucijos dėl dėrybų dėl jungtinių tautų sutarties dėl prekybos ginklais. 12 pakeitimas balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Trečiasis pakeitimas, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Ketvirtasis pakeitimas, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Penktasis pakeitimas, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau šeštasis pakeitimas, vartinis balsavimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Septintas dešimt ir dešimtasis pakeitimai, vardinis balsavimas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Aštuntasis ir vienuoliktasis pakeitimai, vartinis balsavimas, balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 27 e, paragrafas iš dviejų dalių. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė. Patvirtinta antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 28 pastraipė, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Devintasis pakeitimas, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Pirmasis pakeitimas, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Antrasis pakeitimas, vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. F konstituojamoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar balsuojame dėl viso dokumento, važdinis balsavimas, prašau balsuoti, balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau pereiname prie rezoliucijų dėl tolesnių veiksmų dėl rinkimų demokratinio respubliko bendrojo rezoliucija, kas už, prieš, prisilaikė, patvirtinta. Baigėme balsuoti, sveikinu visus pranešėjai ir dokumentų autorius.